Meine Damen und Herren, die Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, man labai džiugu pasveikinti Gruzijos parlamento pirmininką Davydą Uzupašvilį mūsų posėdėje. Jis atvyksta labai įdomiu momentu. Mes rengiamės susitikimui Vilniuje. Gruzijoje keičiasi politinė situacija. Visų pirma, šiame regione vienoje iš nedaugelio valstybių valstybė sugebėjo pakeisti ramiai vyriausybę ir tai reiškia, kad einama teisinės valstybės principų ir kad tie principai vis labiau įsiga, įsigali šioje valstybėje. Ir dėrybose dėl asociacijos sutarties mes taip pat tikimės pažangos ir norėtume, kad šitas procesas atimiausių metų sėkmingai baigtųsi, kadangi Gruzija mums yra labai svarbi valstybė, svarsti valstybė apskritai, bet jie ir dėl savo geopolitinės padėties, bet to Gruzija yra Europos kultūros erdvės valstybė ir mus sieja Gruzijos europinė perspektyva ateityje ir taip pat bendros vertybės, taigi mes su malonumu išklausysime jūsų minčių apie dabartinę padėtį jūsų valstybėje, kad mes ją teisingai įvertintume. Dėkuoju pirmininkė, ponės ir ponai. Dėkuoju, kad radote laiko pasidomėti mano valstybė Gruzija. Ir taip pat norėčiau pasinaudoti progą pakalbėti su jumis ir atsakyti į jūsų klausimus dėl dabartinių įvykių pokyčių Gruzijoje. Per pastaruosius 23 metus kai Gruzija vėl pradėjo savo kelią Europos link, labai svarbus buvo jūsų parama mano valstybei. Noriu padėkoti už ją. O dabar, atsižvelgiant į tai, kad gyvenome name, taikingoje aplinkoje, nors didelė teritorijos dalis mūsų valstybėje yra okupuota Rusijos pajėgų mes vis dėlto sėkmingai vykdome ES stebėsinos misiją, kuri yra labai veiksminga saugumą užtikrinanti priemonė, kuri neleidžia įvykiams pasukti dar nepalankesnė linkme. Dėkoju Jums uždėmesi, už pagalbą mūsų valstybei, už tai, kad mūsų bendradarbiavimas stiprėja ir tampa veiksmingesnis. Prieš Vilniaus susitikimą vykstantis įvykiai rodo, kad mums labai reikalinga parama šiame dėrybų procese, kad šitas procesas sėkmingai būtų užbaigtas. Aš daug kartų lankiausi šiame pastate, tačiau pirmą kartą lankausi kaip vyriausybės atstovas. Kai aš Čia lankiausi, buvau opozicijos e, nevyriausybinio organizacijų atstovas ir dabar labai puikiai suprantu, koks didžiulis skirtumas. Skirtumas tą nešti vyriausybės atstovo naštą ir priimti sprendimus valstybės labui. Aš nuo 2012 metų spalio mėnesio esu parlamento pirmininkas ir nuo to laiko įvyko labai daug svarbių įvykių mano valstybėje. Visų pirma, rinkimai. pakeitė situaciją valstybėje. Per pasarosius 22 metus mes negalėjome to padaryti anksčiau, tačiau galų gale pavyko tai padaryti, suorganizuoti e, demokratiškus rinkimus. Ir jūs kalbėjote, pirmininkė, apie būtinus pokyčius ateityje, kad e, tie rinkimai leistų dalyvauti vyriausybėje kitoms pajėgoms Sakašvilio e, ir mano e, partijos atstovai pasirašė susitarimą su opozicija ir tie, kurie dalyvavo oranžinėje, rožinėje, rož... rožinėje revoliucijoje. Mes sutarėme, kad demokratizuojant valstybę reikia apsispręsti, kaip pasiskirsyti uh, E, įgaliojimais po rinkimų, tačiau mūsų signalas nebuvo išgirstas ir buvo siekiama išlaikyti centralizuotą monolitinę valdžios struktūrą, bet naujoji vyriausybė vis dėlto padarė daug pakeitimų per pastaruosius 7-8 mėnesius mes sudarėme sąlygas e, reikštis opozicijai, ko nebuvo anksčiau. Ir todėl daug buvo baimų dėl to, kas atėjo į valdžią, kadangi iki to laiko buvo vyriausybė tarsi ir provakarietiška, pasisakanti už NATO, tačiau kitos opozicinės grupės pasisakė prieš vyriausybė ir laikėsi labai e, kitokios nuomonės ir jie buvo laikomi tiesiog prorusiškomis jėgomis. Todėl negalima tokiai maži, mažai valstybei tiesiog skirstytis į provakarietiškus ir pasakančius už NATO ir prorusiškus. Per pastaruosius šešis, septynis mėnesius mes įrodėme, kad ministras pirmininkas Jonašvili ir kitų politinių partijų opozicijos atstovai ir e, krikščionių demokratų partija, kuri įeina į Aldį partijų šeimą ir kitos e, konservatyvios politinės jėgo, jėgos, kurios remia Europos e, konservatorius ir naujoji Jonašvili partija, e, Gruzijos e, svajonė. Party, so it... Ir taip pat pramonės atstovų partija sudaro mūsų koalicija, tačiau nors ta koalicija yra labai marga, tačiau vis dėlto susitarėme dėl politinės darbo tvarkės. E, šaliai politinės darbotvarkės, kuri nesikeis. Ir todėl parlamentas kovo mėnesį priėmė deklaraciją, kurią, kuriai pritarė ir dauguma, ir taip pat mažuma, taip pat e, tas jungtinis tautinis minėjimas. Ir šitas ta deklaracija dar kartą išryškino mūsų strateginius tikslus. Deklaracijoje mes aiškiai suformulavome tikslą, tai yra Europa. Europos integracija, NATO integracija. Tai yra siekiniai, kuriems nėra alternatyvos. Tuo mes pasakėme, kad mes negalvojame apie jokį kitą variantą, kuris galėtų užtikrinti taiką ir saugumą mūsų valstybei. Tačiau per tą laikotarpį vyriausybė parodė ir kitokį požiūrį sprendžiant problemas su Rusija. Šiame dokumente mes pasakėme, kad nieko negalima bus nuveikti, jeigu bus kvestionuojamas mūsų siekis integruotis į Europos Sąjungą. Jeigu kas nors prieštarautų siekiančio strateginio tikslo, tai nebūtų mums priimtinas variantas. Europos ir JAV kolegos mums rekomendavo, kad reikia gerinti mūsų santykius su Rusija ir mes išryškinome tam tikrus žemesnio lygio klausimus, kuriais pradėjome aktyvesnį dialogą su Rusija, siekdami geresnių santykių su Rusija. Jau susitikome tris kartus ir tarėmės apie tai, kaip Rusija įgyvendina E, savo įsipareigojimus dėl stojimo PPO ir dėl to, kaip bus atveriama rinka, Rusijos rinka Gruzijai. Šimtai tūkstančių gruzinų gyvena Rusijoje. 15 procentų mūsų gyventojų gyvena Rusijos teritorijoje ir todėl reikia spręsti giminių e, susijungimo klausimus, taip pat e, vizų klausimus, bet metu, nuo 2008 metų buvo nutraukti bet kokie skrydžiai iš Gruzijos į Rusiją. Taip pat mes sprendžiame įvairiausius klausimus, pavyzdžiui, dalyvavome Sočio olimpinėse varžybose, taip pat kalbamės apie Rusijos pasiūlytą muitų sąjungą, kuriai mes nepritarėme. Taigi aš norėčiau su malumu pasakyti, kad dėrybų proceso metu prieš Vilniaus susitikimą. Pasiekėme pakankamai ženklios pažangos. Prekybos e, srityje diskusijos vyksta toliau ir aš manau, kad mes e, pasieksime susitarimą su visais būtinais priedais. Tačiau mes puikiai suveikėme, kad ir toliau turime atlikinėti savo namų darbus, siekdami įrodyti, kad bendradarbiavimas su Gruzija yra vertingas, prasmingas. Darbo kodeksas, pavyzdžiui, prieš jau keletą metų buvo nesantoikos e, priežastis tarp Gruzijos ir tarptautinių organizacijų Ir todėl parlamentas ėmėsi labai sudėtingo darbo per pastaruosius šešis mėnesius ir darbo kodekse padarė pakeitimus. Tie pakeitimai buvo e, priimti tarptautinių organizacijų verslo atstovų, taip pat e, politinių oponentų ir aš manau, kad mums pavyks suderinti mūsų teisės aktus, aktus su ES standartais. Taip pat asmens duomenų apsaugos klausimų mes pasistumėjome į priekį. Prieš porą savaičių paskyrėme atsakingą asmenį už asmens duomenų apsaugą. Jisai yra e, e nevyriausybinių organizacijų atstovas. Pratesdamas mintį šiuo klausimu norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų susidurime su didžiulėmis problemomis, kadangi policijos pareigūnai, naujieji pareigūnai policijos e, e, duomenų bazėje, archyvose e, rado daugybę įrašų su privačių asmenų duomenimis, ne tik tai su politikų duomenimis. Ir tie duomenys buvo saugomi neiškiais tikslais. Komisija buvo priimė sprendimą sunaikinti visus tuos įrašus atstovaujant visuomenės atstovams. Vaizdo tokia vaizdo medžiaga, kuri buvo sukaupta, buvo susieta su vidaus reikalų ministerijos veikla ir vidė, ankstesnis vidaus reikalų ministras buvo suleistas iš pareigų. Pirmą kartą Gruzijos istorijoje mes gavome galimybę tiesiogiai rinkti uh, E, aukščiausio teismo teisėjus. Ir kandidatai į teisius, teisėjus buvo e, pirmiausia pasiūlyti. Ir tai reiškia, kad teismų sistema, teismai tampa e, nepriklausomi nuo politinių lyderių. Be to mes vietos valdymo lygmenyje pradėjome reformas, e, mes suformulavome regionų e, komisijas, parengėme įstatymo projektą, e, gavę paramą iš Lenkijos ekspertų, keisdamiesi informaciją su Lenkijos ekspertais, mes pradėjome mūsų valdymo sistemos reformą. Anksčiau mūtų, mūsų valdymo sistema buvo centralizuota, o dabar mes norėtume tiesiog perkelti atsakomybę į žemesnį lygmenį. Taip pat migracijos politika ir infrastruktūra yra kitas labai svarbus mūsų veiklos uždavinys. Artimiausių metų migracijos įstatymas bus pateiktas parlamentui ir mes taip pat tikimės pažangos vizų režimo supaprastinimo klausimu. E, Gruzija buvo numatusi bevizį režimą daugiau negu šimtui pasaulio valstybių ir tas režimas buvo per daug liberalus. Aš manau, kad atėjo laikas mums sugriežtinti mūsų vizų sistemą. Mažumų klausimas yra vienas iš esminių e, naujosioms nesubrendusios demokratijos valstybėms. Rugsėjo mėnesį buvo pateikti pasiūlymai dėl konkrečių žingsnių. Šiuo metu pareigas einantis ministras pirmininkas labai griežtai vertina šį klausimą, pasisakydamas, priimdamas sprendimus ir jisai aiškiai pasako, kad negali būti toleruotinas joks diskriminavimas, ar tai būtų e, nacionalinių mažumų diskriminavimas ar seksualinių mažumų diskriminavimas turėtų būti netoleruotini. Kas čia buvo? Uh, uh, Gegužė 17 buvo areštuoti keli asmenys dėl to, kad jie protestavo prieš tam tikras religinės bendruomenės. Mes bendradarbiavome su NATO pajėgomis Afganistane, Afganist, Afganistane ir turime apgailestauti, kad operacijose žuvo dešimt mūsų kariūnų. Tačiau mes aiškiai pasakėme, kad dėl tų aukų mes tęsime savo veiklą Afganistane, nors žinoma, gyventojai pakankamai emocingai reagavo į tuos įvykius o mūsų vyriausybė nemano žengti atgal, tuo labiau, kad yra įsipareigojusi e, teikti paramą įvairiose misijose, be kitako ir Malija. Mes darome viską, kas yra įmanoma, kad galėtume pratesti sėkmingą ankstesnės vyriausybės veiklą, jeigu jų tokia buvo tačiau norime pakeisti viską tinkamu keliu, norime pateisinti visuomenės lūkesčius, tuo labiau, kad visuomenėje 50 procentų žmonių mano, kad jie neturi jokios perspektyvos gauti darbą. Be to, maždaug 45 procentai šeimų yra pateikė prašymus dėl socialinių išmokų, kadangi jie gyvena žemiaus skurdo ribos. Per pastaruosius metus buvo pasiekta pažangos, tačiau nebuvo išspręstos visos mūsų gyventojų problemos ir turime tęsti labai sunku darbą. Dar kartą norėčiau padėkoti už jūsų pagalbą, už jūsų dėmesį, už jūsų e, pasiryžimą Gruziją vertinti kaip rimtą partnerį. Mums jūsų parama yra labai svarbi, labai naudinga ir aš tikiuosi, kad mes tęsime savo bendarbiavimą ir aš tikiuosi, kad metų pabaigoje galėsime pasakyti, kad Gruzija pasiekė dar vieną aukštesnį Europos integracijos lygį, kuris atvers mums daugiau galimybių. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė, dabar norėčiau suteikti žodį parlamentarams. Lyzek, jis yra pranešėjas Gruzijos klausimu. Um, Dėkoju, kalbėsiu lenkų kalbą, kad galėčiau tiksliau užsakyti savo mintis. Norėčiau pasveikinti jūs atvykusi į mūsų posėdį. Mes susitinkame kas porą savaičių ir todėl manau, kad tai yra geras mūsų bendradarbiavimo pradžios ženklas. Norėčiau Jums už tai padėkoti, tačiau vis tik tai mums reiktų susitarti. šiandien buvęs Gruzijos premjeras pradėjo bado streiką. Jis tą streiką pradėjo dėl to, kad jam buvo uždrausta susitikti su savo šeima, bet to jis negali žiūrėti televizijos e, programų. Pagal Gruzijos įstatymus jam turėtų būti suteikta ta galimybė. Kaip jau pradžioje minėjau, norėčiau Jums padėkoti, norėčiau Jums padėkoti Jums, ponė pirmininkė, e, už tai, kad Jūs E, bendradarbiaujate su opozicija parlamente taip, kaip tai yra įprasta demokratiniams valstybėms mes iš pono Bakradzės opoza, opozicijos lyderio, opozicijos atstovo e, žinome, kad jis e, jūsų bendradarbiavimą su opozicija vertina teigiamai, aišku, yra tam tikros politinės įtampos, tačiau tas bendradarbiavimas vis tik e, vyksta pakankamai gerai. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų veiksmus užsienio politikos srityje. Jūs pasiuntėte e, konstruktyvaus bendradarbiavimo signalą. Manau, kad ta kryptis, kurią jūs pasirinkote, yra ta, kurią reiktų palaikyti. Toliau dėl vidaus politikos klausimų, kuriuos jūs palėtėte, norėčiau pasakyti tokį dalyką. E, prezidentas ir premjeras, e, kai mes paskutinį kartą lankėmės Gruzijoje, neslėpė, kad situacija yra įtempta ir e, neprimkite dabar to asmeniškai, bet jūs atstovaujate ne tik save patį ir savo e, partiją, bet ir e, vyriausybės koaliciją. Todėl norėčiau jūsų paprašyti ir užduoti klausimą, kaip jums, kaip koalicijos atstovui atrodo, e, pagal kokį modelį turėtų veikti demokratija jūsų šalyje ir ar jinai galbūt jau veikia. Stebint iš išorės, nors jums E, nelabai patinka toks palyginimas, vis tik turėčiau užduoti klausimą, ar situacija Gruzijoje nepanašiai situacija Ukrainoje, nes buvęs premjeras, panašiai kaip ponė Timošenko, yra įkalintas, jam yra pareikšti e, labai panašus kaltinimai. Taigi situacija yra panaši, aišku, yra tam tikrų skirtumų. Pone Timošenko. yra kalinama geresnėmis sąlygomis, jeigu apskritai taip galima pasakyti, ji bent jau gali e, gauti informaciją, žiūrėti, tel, matyti, žiūrėti televizorių. Todėl e, norėčiau taip pat jūsų paklausti apie ateities modelį, kaip vyriausybė galėtų bendradarbiauti su opozicija. Gerbiamas ponė Ursupašvili, pirmiausia noriu pasveikinti Gruziją su taikiu perėjimu, nes pirmą kartą Gruzijos istorijoje vyriausybė buvo pakeista be jokių sunkumų ir nepralėjus kraujo. Gruzija per paskutinius rinkimus buvo vienos politinės partijos valstybė, su vienu autoritariniu lyderiu tos partijos viršuje. Neegzistavo opozicija, nebuvo pozicijos parlamente, nebuvo bendradarbiavimo su individais, kurie laikėsi opozicinių pažiūrų. Dabar yra raginama e, bendradarbiauti tarp vyriausybės ir opozicijos. Būtent to ir trūko Gruzijai iki šiol ir būtent to Gruzijai reikia. Gruzija yra pereinamajame laikotarpėje nuo vienpartinės politinės sistemos prie daugiapartinės politinės e, sistemos. Reikia vykdyti reformas, jos turi būti gyvendytos e, taikiai. Valdančiosios partijos turėtų vengti tam tikrų klaidų, tam tikrų aklaviečių E, į kurias buvo patekusi ankstesnė vadovaujanti e, vyriausybė. Vienas iš, viena, iš, viena iš aklaviečių, į kurią galėtų patekti vyriausybė, yra e, tam tikras politinis kerštas, politinė vendeta. Mes žinome, jog Gruzijos vyriausybė daro spaudimą vyriausybei siekti teisingumo Šimtai žmonių pateko į kalėjimus, jais buvo netinkamai elgia, elgiamasi tuose kalėjimuose, tiek fiziškai, tiek psichinis spaudimas buvo daromas, psichologinis. Apie 9,5 tūkstančių žmonių iš jų buvo atimta jų nuosavybė, turtas ir tai ankstesnė vyriausybė padarė. Mano klausimas yra toks, ką gali padaryti parlamentas? kad būtų galima atkurti teisingumą tiems nukentėjusiems žmonėms, tačiau tuo pat metu, kad nebūtų nuslysta į tą e, politinį kerštą, kad nebūtų susigundyta įvykdyti politinį kerštą, politinę vendetą. Labai svarbu bendradabiauti ne vien užsienio politikos rytyje, tačiau ir atliekant vidaus reformas, bendraujant su dabartinė vyriausybė ir opozicija. Gruzija dabar jau pradėjo tikros demokratinės valstybės kelią, kurioje viešpatauja teisinės valstybės principai. Taip pat turiu klausimą dėl santykių su Rusija. Tbilisyje mes aiškiai pasakėme, jog mes remiame Gruzijos teritorinį vientisumą. Aš asmeniškai ir mano frakcija pritarė požiūrio keitimui į Rusiją. Rusija ir Gruzija visuomet liks kaiminėmis čia nėra jokių abejonių, dėl to būtina normalizuoti šių valstybių santykius. Jūs parodėte gerą politinę valią, premjeras parodė gerą politinę valią, tačiau iš kitos pusės yra administracinių sienų klausimai. Iš vienos pusės Gruzija yra linkusi labiau bendradarbiauti su Rusija, o iš kitos pusės yra problemos susijusios su administracinėmis zonomis ir sienomis tarp dviejų valstybių. Tai buvo užduotas klausimas, bet prieš tai jums reikėjo poros kilometrų, kad įsibėgėtumėte. Aš norėjau dar ilgesnio įsibėgėjimo, ponė. Pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas parlamento pirmininkė. Aš buvau delegacijos narė, kuri labai neseniai lankėsi Gruzijoje. Gerbiamas Gruzijos parlamento pirmininkė, mes žinome jau keletą metų Ir mes galėjome bendradarbiauti su jumis e, mūsų bendroje politinėje šeimoje jau keletą metų mes rėmėme jūs ir dabar labai malonu jūs matyti išrinktą į šį postą ir šiuose pareigose, manau, jūs darysite viską, kad užtikrintumėte gerą parlamento veiklą Gruzija išgyveno labai sudėtingą laikotarpį, konfliktų laikotarpį, tarp įvairių politinių jėgų. Ir mūsų vizito metu, mažiau nei prieš dvi savaitės, mes susitikome su dabartinės opozicijos atstovais, kurie buvo vakarykščiai lyderiai ir atvirkščiai. Mes galėjome įvertinti ir pajusti tą egzistuojančią įtampą ir tuo pat metu pamatyti tą norą įveikti įtampą, kad Gruzija galėtų pasiruošti savo ateičiai ir Gruzijos piliečiai galėtų pasiruošti geresniai ateičiai. Gerbiamas parlamento pirmininkė. Aš taip pat pajutau tam tikrą šalutinį poveikį, kai buvo areštuoti ir įkalinti buvę politiniai lyderiai. Žinoma, ne mes turėtume vertinti, ar buvo pagrindas tokiems areštams, ar tie nusikalstami veiksmai buvo įvykdyti. Tačiau vis dėlto pats faktas, jo galima įtarti, jog yra tam tikras keršto aspektas Jau vien to pakanka, kad mes keistai pasijustumėm ir mums iškiltų klausimas ir noras gauti paaiškinimą. Ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite mums atsakyti ir mus patikinti, jog pastangos reformuojant teismų sistemą taip pat e, leis ir pagerinti teismų veiklą, bylų nagrinėjimą. Ir aš tikiuosi iš jūsų tikrai gauti mūsų nuraminantį atsakymą. Ačiū pirmininkė. Laikas spaudžia, Vilniaus viršūnių susitikimas artėja. Taigi nėra laiko laikytis per nedidelės diplomatijos. Tai nėra taikus perėjimas, kaip jūs skelbėte, kad tai įvyko Gruzijoje. Nes selektyvus teisingumas buvo taikytas ir tas selektyvus teisingumas ir reiškia to taikaus perėmėjimo pabaigą. Graikijos vyriausybė nuėjo labai pavojingų kelių - politinio keršto kelių, selektyvos demokratijos kelių. Ir tai yra, tai atsispindi ir buvusio premjero atveju. Manau, kad jūs e, peržengėte tą raudoną liniją, panašiai kaip ir Ukraina. Ir dabar dėl represijų prieš opozicijos lyderių situacija net yra blogesnė, jeigu palygintam su Ukraina. Deklaracijos dėl europinio pasirinkimo, kurias jūs skelbėte, yra tik tai labai gražus žodžiai. Deja, mes negalime jais tikėti, atsižvelgiant į faktus. Gruzijos vyriausybė ir teismų sistema pažeidžia Europos demokratijos standartus. Negalima uždaryti kalėjimus opozicijos lyderius, tai yra žmogaus teisų pažeidimas ir čia kalbama apie demokratijos pagrindų pažeidimą. Būtų gerai, kad jūsų norai ir europinis pasirinkimas būtų tiesa. Tačiau jūsų vyriausybės e, selektyvus teisingumas to nerodo. Nes e, jeigu jūs laikysite šios linijos, tai asociacinis sustarimas ir Europos Sąjungos tikslas jums nebus pasiekiamas. Ši doktrina skirtingai suvokiama vakaruose ir rytuose. Rytų partnerystės viršūnių susitikimas Vilniuje artėja ir aš negalėsiu rekomenduoti pasirašyti asociacinio susitikimo su Grusija, jeigu situacija nepasikeis iki viršūnių susitikimo Vilniuje. Ah, coming, Ačiū, kad atvykote pas mus, gerbiamas parlamento pirmininkė. Aš taip pat vertinu jūsų užsienio reikalų ministro vizitą ir ministrės vizitą ir jos tokį nuoširdų pasidalinimą e, savo e, nuomonę. Kaip ir mano kolega, norėčiau jūsų paklausti, ar jūs iš tiesų matote, kad jūsų pastangos gerinti santykius, normalizuoti santykius su Rusija yra vaisingos, ar kita pusė, Rusijos pusė atsiliepia jūsų pastangas? kai jūs paminėjote, jog yra karinio okupacija dalies Gruzijos teritorijos. Minėjote apie epizodą, tačiau tai yra kur kas e, rimtesnis dalykas, vyksta jau daugelį metų, kai yra e, renkiami asmeniniai duomenys, siekiant šantažuoti tam tikrus asmenys. Ir panašu, jog jūs sakote, jog ankstesnis vidaus reikalų ministras su tuo yra susijęs. Ar tai susiję tik su vidaus reikalų ministerija? Ar tai yra susiję ir su kitais asmenimis, pavyzdžiui, buvusiu premjeru, kuris šiuo metu yra kalėjime? Ir dėl kokių priežasčių? Kokio pobūdžio nusikalstama veika e, padarė premjeras, kokio pobūdžio kaltinimai jam yra pareikšti? Ar tai nėra tik tai selektyvus teisingumas ir politinis kerštas? Taip pat noriu jūsų paklausti. Jūs minėjote, jog jūsų vizų sistema yra pernelyg liberali. Galiu įsivaizduoti, kad tai gali būti susiję su vaidmeniu, kuris vaidino jūsų šalis organizuoto nusikalstamumo tinkluose ir korupcijos veikloje. Ar jūs bandysite šias problemas spręsti, ar tai yra prioritetinis klausimas jūsų darbo tvarkėje? Uh, uh, Ačiū pirmininkė, sveikinu atvykus čia. Man buvo įdomu, kai jūs save pristatėte kaip Gruzijos vyriausybės atstovą. Uh, jūs turėtumėte būti vadovaujančios partijos atstovų kai kalbama apie parlamentą, daugiau kalbama apie e, tam tikrą demokratinio tikrinimo funkciją, bet ne apie vyriausybinę funkciją. Nepaisant to, aš norėčiau pasidžiaugti tuo faktu, kad Grusijos, Grusijos svajonė Georgian Dream partija keičia savo politiką, iš dalies jinai yra paveldėta iš ankstesnės administracijos norima geresnius santykius nustatyti su Maskva. Jūs esate teisus, mūsų frakcija taip pat yra užmesgusi ryšius su Gruzijos konservatyve partija. Vėlgi, kalbant ne apie vyriausybę, bet apie jūs, kaip apie, apie, jūs, kaip apie parlamento pirmininką, tai yra susijęs su Pietų Kaukazu ir Ar geresni santykiai su Maskva reikš geresnius santykius su jūsų kaiminė Armenija? Aš esu labai draugiškai nusiteikęs Armenijos atžvilgių. Taip pat jūsų šalis turi artimus ryšius su Azerbaidžanu ir su Turkija. Ir kaip jūs vertinate tas riaušės Turkijoje, Turkijoje, kur yra jūsų artima sąjungininkė? ir kaip tai yra susiję su jūsų europiniais lūkesčiais. Gracias, eh, señor presidente. Gracias. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Salafranka. Dėkoju. Jums, ponė parlamento pirmininkė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Aš esu Europos liaudės partijos koordinatorius šiame komitete, tačiau šiandien e, nenorėčiau pasikalbėti frakcijos vardu. Ponai Lizek ir, Sari, ponai, ir Sarius Volskiai jau išsakė mūsų partijos e, poziciją. Aš esu jūsų šalies bičiulis ir norėčiau tą patvirtinti ir kaip šio parlamento atstovas, o Europos parlamentas visuomet pasisakydavo už glaudų bendradarbiavimą tarp ES ir Gruzijos. Mes pasisakome už asociacijos sustarimą tarp ES ir Gruzijos. Todėl e, šiame kontekste norėčiau paklausti jūsų, ar jūs suvokėte tas problemas, E, kurias kelia pereinamasis procesas jūsų šalyje. Pereinamasis procesas e, dažnai e, priklauso nuo ideologijos. Mūsų politinė frakcija norėtų, kad šitas pereinamasis procesas vyktų kiek įmanoma demokratiškiau. Ir mes tą sakome ne dėl to, kad priklausome jūsų prezidento partijai. Negerai kai šalyje e, vykdomas selektyvus teisingumas tarptautinė bendruomenė tai vertina kaip regresą, kaip pasirengimą bausti opoziciją, neleisti jai dalyvauti rinkimuose. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jūs kaip parlamento pirmininkas, kaip e, koalicinės vyriausybės atstovas, turite kažkokią savo nuomonę šiuo klausimu. Nesvarbu, ar tie asmenys, kurie, kuriems dabar yra pareikšti kaltinimai, bus pripažinti kaltais ar ne. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate tas teisinės priemonės. E, ponas Lyzekas kalbėjo apie tų įkalintų asmenų teises E, jie dabar yra sulaikyti prevencinę tvarką, galbūt būtų užtekę atimti iš jų tik tai pasus. E, iš tiesų situacija yra sudėtinga. Gruzija yra kelyje į modernę visuomenę, tačiau viskas, kas dabar vyksta, e, vis tik kompromituoja Gruzijoje vykstančius procesus. Kaip jau minėjau, aš čia kalbu be jokių ideologinių minčių, mes tiesiog norime suprasti, koks yra vyriausybės požiūris į tą pereinamąjį laikotarpį iš savo paties patirties galiu pasakyti, kad pereinamasis procesas turėtų vykti be revanšizmo ir be selektyvaus teisingumo. Tiek norėjau šiandien pasakyti ir norėčiau dar kartą Jums padėkoti už tai, kad atvykote. Tai yra tikrai e, teigiamas ženklas, Jūs rodote, kad esate pasirengę e, vystyti dialogą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, norėčiau e, padėkoti Jums už tai, kad Jūs atvykote į mūsų posėdį ir jeigu jūs leisite, norėčiau jums priminti tokį dalyką. Aš pats esu iš Slovenijos ir Slovenija turi tradicinius, kultūrinius, politinius ir ekonominius ryšius su Gruzija ir net ankstesniais laikais, kai, mes, kai mūsų nepriklausomybės vizija atrodė yra labai toli, mes palaikėme tos ryšius E, norėčiau prisijungti prie visų kolegų, kurie yra susirūpinę dėl politinio keršto. Taip pat norėčiau prisijungti prie tų abejonių e, dėl žmonių, kurie buvo įkalinti e, dėl, vien tik dėl to, kad jie atstovauja ar simbolizuoja ankstesnę vyriausybę. Todėl norėčiau kreiptis į jūs, o jūs, man atrodote, e, esate tikrai asmuo, e, kuris pasisako už demokratinės vertybės. Norėčiau paraginti jūs, kad jūsų vyriausybė veiktų sąžiningai. Kai kada E, mes nesame principingi čia Europos parlamente, kai mes giname savo politinių e, šeimų atstovus ir e, giname tuos, kurie politiškai yra susiję su mumis. Tačiau vis tik yra tam tikri principai, kurie yra labai svarbus ir vienas iš tų principų yra nesijimti politinio keršto. Norėčiau užduoti Jums klausimą dėl galimybių. Ar Jūs įmanote, kad, ar Jūs manote, kad yra e, įmanoma Jūsų regiono valstybėms imtis iniciatyvos spręs, sprendžiant atviras regiono problemas? Yra pavyzdžiui Kalnų Karabaho problema. E, ji yra minima dvišaliuose. Mm, taip pat yra minimamas kitos dvišalės problemos su jūsų partneriais. Ar jūs turite kažkokių idėjų, kaip būtų galima spręsti tas problemas? E, kaip būtų galima didinti pasitikėjimą tarp jūsų ir, ir jūsų kaimynų regione. Ar jūs įvertinote tokias galimybės? Ačiū. Dėkoju. Prašau žodis jums. Dėkoju už įdomius klausimus. Tik bijau, kad nebus pakankamai laiko į visus juos atsakyti tai yra tokie esminiai dalykai, juos reiktų gilintis labiau, bet pabandysiu visus juos paliesti. Pradėsiu nuo klausimo, kas aš esu, ar aš atstovauju vyriausybę, ar ką aš atstovauju. Aš atstovauju Gruzijos svajonės koalicijai ir esu tos koalicijos vicepirmininkas. Ir e, tikriausiai e, ir jūs esate susidūrę savo šalise su koalicijomis, tai taip mes prisiemame atsakomybę už visą politinę komandą. Ir taip pat aš esu atsakingas už parlamento darbą, nes esu parlamento pirmininkas, taigi galiu prisiminti tą, e, tą atsakomybę, kiek parlamento pirmininkas gali būti atsakingas už parlamento priimtus sprendimus. O šiaip aš esu e, George Andrim, Gruzijos svajonės koalicijos atstovas ir dėl to atvykau į šį posėdį. Manau, kad aš čia nebuvau pakviestas dėl to, kad kalbėčiau apie vidinius procesus Europos parlamente. Taigi prisistačiau, kas aš esu ir dabar bandysiu kiek įmanoma atsakyti jūsų klausimus dėl Rusijos ir naujos politikos. Rusija e, žengia tam tikrus žingsnius teigiamą linkme. E, buvo paklausta, ar jinai tą daro, nemanau, kad tai vyksta, nes yra tam tikros temos, e, kurių Rusija vengia. Ir mano, kad nėra prasmės kalbėti su e, prezidentu Sakašviliu ir jo vyriaus, vyri, vyriausybė, e, bet mano, kad yra prasminga kalbėti su su, su Janašvili ir jo komanda, bet tai yra tokie ne, nežymus klausimai, dėl kurių vyksta diskusijos, e, tačiau jos vyksta. Taip pat e, yra problemos susijusios su administracinėmis sienomis. Pagal mano vertinimus Kremlius nenori der, e, kalbėti su, su Gruzijos vyriausybė, kai ji iškelia kažkokias konkrečias temas. Ir čia mes susidurėme su tokiais dviem ekstremum, ekstremumais, kai, kai yra siūlomos kažkokios temos ir tada radikaliai prasisakoma prieš tas temas. Arba e, kartais pasisakoma tam tikromis temomis. E, Taip, aš galiu kalbėti šiomis temomis, Gruzijos vyriausybė e, turi savo aiškę poziciją ir mes e, neperžengsime tos pozicijos. E, mes pasisakome už europinę integraciją, NATO integraciją, už NATO integraciją ir mes net nenorime apie tai diskutuoti. Toks požiūris galbūt nėra labai patogus. Ir ir uh, pažiūrėsime, ar naujieji Gruzijos lyderiai elgsis taip, kaip Sakašvilė elgėsi 2009 metais, ar elgsime taip, kaip kai mūsų kaimynai. Taigi e, yra tokia situacija, uh, politinė situacija mūsų šalia yra jautri ir uh, Rusija bando sumenkinti uh, E, kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, Ženevos diskusijas ir panašius klausimas, todėl jie bando e, turėti tiesioginius ryšius su mumis, tiesiogiai bendrauti dėl sienų klausimo, tačiau mes Rusijai siunčiame aiškius e, signalus. Mes kalbame apie apie, e, kad mes sakome, kad viskas, kas susijęs su saugumu, visi tie pokalbiai vyksta Ženevoje ir mes nieko nekeisime šiame procese. Taip pat mes manome, kad nėra jokių alternatyvų ir jų mums niekas nesiūlo, mes uh, palaikome nuolatinį dialogą su savo bičiuliais iš NATO, iš Europos Sąjungos ir Rusija tą puikiai žino. Nėra kito būdo, kaip būtų galima komunikuoti ar veikti. Tokia yra mūsų politika ir mes jos laikomės. Toliau kitos svarbios temos - konfliktai regione, e, Kalnų Karabachas, Abhazija, Pietų Osetija nemanau, kad dabartinė Gruzija galėtų kažką inicijuoti. Manau, kad mūsų vienintelis šansas buvo rožinė revoliucija ir tas šansas buvo prarastas 2008 metų rūpiučio mėnesį. E, to buvo galima išvengti, tam tikrų konfliktų buvo galima išvengti. E, bet mes nepasinaudojome tuo šansu. Dabar mes turime pripažinti e, realybę, kad Gruzija nėra ta valstybė, kuri galėtų teikti naujas iniciatyvas. Mes turime bandyti siekti e, savo valstybės tolimesnio e, vystimosi. Turime kovoti už tą, už tą valstybės dalį, kuri, kuri priklauso mums. Mes kol kas dėja negalime e, aktyviai dalyvauti sprendžiant Kalnų Karabacho konfliktą dėl susiklošusios situacijos. Kalbant apie kaim, mūsų kaimynės, apie Armeniją, Azerbaidžianą, Turkiją, Rusiją ir taip toliau, e, jeigu jūs stebite įvykius, jūs matote, kaip sudėtinga Gruzijai išlaikyti santykius su visais. Mes tą bandome, E, bandome palaikyti gerus santykius su visais, tačiau e, tai, čia reikia stengtis kasdien e, su Azerbaidžianu. Mes bandome vystytis naujus projektus susijusius su energetikos klausimais, su transporto koridoriais. Armenija dėja dėl tam tikrų priežasčių nėra tų projektų dalis mes bandysime pasiekti naujų susitarimų, kurių dalis bus ir Armenija, mes bandysime siekti saugumo visiems, bet kol kas tai yra neįmanoma. Tuo pačiu metu norėčiau pasakyti vieną dalyką. Ankstesnė vyriausybė e, pripažino čerkesų tautos genocidą. Mes turime pietinę sieną su Armenija ir Armenija dėl tam tikrų priežasčių supranta, E, kad šis klausimas yra jautrus, kad e, taip pat kita mūsų kaiminė yra Turkija. Ši e, politika, manau, gali duoti teigiamų rezultatų ateityje, bet mes turime būti atsargus, nagrinėdami šiuos klausimus dėl vizos re režimo supaprastinimo. Mums reikia nagrinėti šį klausimą ir e, tuo klausimu užsiema vidaus reikalų ir teisingumo ministerijos. Manau, kad e, bus taikomos saugesnės duomenų saugojimo sistemos dėl organizuoto nusikalstamumo tam, tik, tam tikri pareiškimai dėl Gruzijos nėra patvirtinti, bet kita vertus mes taip pat turime kontroliuoti e, savo sienas. Dėl selektyvaus teisingumo e, ir tų įkalinimų. Kągi, per devynerius metus 99,9 procentų valstybės tarnautojų e, buvo e, jungtinio nacionalinio judėjimo partijos atstovai. Ne, nebuvo galimybės kitiems dalyvauti e, valdžios organų veikloje. E, visos bylos, e, kurios buvo iškeltos per tuos devynis metus, ar kurios yra susijęs su tų devyniarių metų veikla, yra susijęs su ta UNEP partija. E, Mes turime išsiaiškinti, kas yra atsakingas už tos sistemos veikimą, už žmonių kankinimus, ar, ar e, tai buvo daroma vietos lygmenių, ar yra išsaugoti atitinkami duomenys vidaus reikalų ministerijoje mes čia susidurėme su didžiulė problema. E, tūkstančiai žmonių e, sako, kad atitinkamus dokumentus, pagal kuriuos jie atiduoja, atiduoda savo nu, nuosavybę vyriausybei, jie pasirašė, patyrė ypatingą spaudimą. Kas darė tą spaudimą? Kaimynai, opozicija, kas yra atsakingas už tokios sistemos veikimą? E, parlamente, kur mes dirbame, jūs tikriausiai lankėtės mūsų parlamento pastate, e, tas to parlamento tas pastatas kainavo 200 milijonų eurų Gruzijai. E, pusę metų vyksta tyrimas, iš kur buvo gauti tie pinigai, kas apmokėjo sąskaitas, nes e, pastatas nėra baigtas, nėra projekto. E, buvo įkurta e, speciali įstaiga, buvo jai suteiktas e, atitinkamas biudžetas, vienas hektaras žemės buvo parduotas dešimt kartų. Kodėl taip atsitiko? E, todėl, kad e, žmonės sako, mums taip patarė vidaus reikalų ministerija ir taip pat generalinis prokuroras, kad reikia nupirkti tą žemę, nes jos reikia parlamento pastatui, todėl mes mokėjome dešimt kartų brangiau. Taigi, kaip galima spręsti tokias, tokius klausimus, tokias bylas? E, mes gauname įvairių patarimų, e, galbūt kažką padarome, padarėme neteisingai, bet e, kitaip būsi apkaltintas politiniu kerštu mes esame tam pasiruošę, todėl mes pasiūlėme e, kitokią amnestijos galimybę buvusiai e, vyriausybei. Mes e, esame pasirengę daryti viską, kad e, gautume atitinkamus atsakymus, kurių reikia Gruzijos žmonėms. Nes e, būtent Gruzijos žmonės yra tokios situacijos aukos jeigu e, e, patarimas būtų toks, atleiskite visiems, nesvarbu, ką jie padarė, tai tuomet mums reikia ir kitų patarimų. Tada patarkite mums, kas yra teisingumas, kaip reikia vykdyti tą teisingumą, kaip reikia siekti pažangos toje srityje. Yra ES rezoliucija, apie 2011 metų gegužės mėnesio įvykius Gruzijoje, kuomet e, vyko demonstracija. E, Europos Sąjunga ragina Rusiją skaidriai ištirti 20, e, gegužės 29 dienos įvykius. Europos Sąjunga ir toliau aktyviai atidžiai stebės situaciją. Aš tikiuosi, kad jūs atidžiai stebėjote, kaip, tyriama ta, kaip tyriami tie įvykiai. E, Europos žmogaus teisų teismo e, sprendimas. E, vidaus reikalų ministerija, generalinė prokuratūra, prezidentas, parlamentas. Visi veikia bandydami užkirsti teisingumą atitinkamose bylose. Buvo pareikšti kaltinimai e, ponui Merabišvili. Jis buvo e, premjerų tris mėnesius e, jis e, aštuonis metus dirbo vidaus reikalų ministrų. Aštuonis metus. Kar, jis e, kartu su teisingumo ministru, kuris iškart po rinkimų pa, pa, paliko šalį, jie yra atsakingi už tos įvykius e, Gruzijoje. Jeigu jūs atidžiai stebite Gruzijos įvykius, jūs turite tą pripažinti. E, kokie kaltinimai jam pareikšti? na, norėčiau neturi, e, ne, ne, nebūti įsipareigojęs kalbėti apie tai. Mes dažnai prašėme atsiųskite stebėtojus į Gruziją. E, atsiųskite stebėtojus iš Europos Sąjungos. E, ir buvo stebėtojai, kurie dvi savaitės dirbdavo Gruzijoje, dvi savaitės čia Briuselėje, jie turėjo prieigą prie visų dokumentų, mums reikia daugiau stebėtojų. Aš e, suprantu, kad tai, ką aš čia sakau, nebūtinai skamba įtikinamai, bet, tai, bet kuo kaltinamas ponas Merabišvilis? E, e, Liepos ketvirtą dieną jis tapo ministru, e, Liepos penktą dieną 22 tūkstančiai žmonių buvo atleisti E, tai vyko tris, likus trims mėnesiams iki rinkimų. Kodėl tie žmonės buvo atleisti? Dėl to, kad jie skaičiavo, koks yra nedarbo lygis Gruzijoje. E, spalio pirmą dieną turėjo vykti rinkimai, o, visa, o, o rugsėjai 22 e, 22 tūkstančiai asmenų buvo atleisti dėl to, kad jie panaudojo atitinkamas lėšas įgyvendami projektą, skaičiuodami nedarbo lygį, dėl to buvo atleisti. Taigi, matote, kas vyko per vieną mėnesį, per rugsėjį mėnesį ir e, kokia buvo e, nacionalinės partijos ne, agitacija likus mėnesių iki, iki rinkimų. E, Kaip jau minėjau, aš būčiau laimingas, jeigu nereiktų kalbėti čia apie, apie tuos kaltinimus, apie tuos įvykius, bet norėčiau kreiptis į jūs ir paprašyti, net, netikėkite manimi, bet tada netikėkite ir kitais. E, netikėkite visais, kurie buvo vyriausybėje. E, nesitikėkite visais, kurie yra šališki. Ir mano paskutinė, paskutinis sakinys būtų toks, e, dėkoju Jums už šitos sąžiningus klausimus, už tas rekomendacijas, aš į viską žiūriu labai rimtai ir esu pasirengęs e, ir toliau tą daryti, bet Taip pat galiu pasakyti, kad aš iš šiandieninės diskusijos pasimokiau vieno dalyko. Supratau, kas yra selektyvus politinis teisingumas. Pone, ponas e, Sarišvolski davė man pamoką, kas yra selektyvus politinis teisingumas. Kai mes žinome, ko mes norime ir mes tą pasakome ir viskas. Selektyvus politinis teisingumas gali vykti visur, ne tik Gruzijoje, bet ir kitose šalise. Ir jeigu jūs žinote, kad, e, e, kad Gruzijoje tai vyksta ir dėl to Gruzija turėtų būti nubausta, tai tokia yra jūsų pozicija. E, tai tuomet mes išmokome tą pamoką, kas yra tas selektyvus politinis teisingumas ir e, aš e, bandysiu to nekartoti ir patarsiu savo vyriausybei taip pat to nedaryti. Uh. Couple of seconds, please. Mr. Speaker, and this does definitely involve your role as Speaker, you mentioned the... Jūs esate parlamento pirmininkas ir jūs kalbėjote apie parlamento naują sudėtį ir dabar jūs buvote apkaltintas, kad kol kas toleruojama policija. Tačiau mes turėtume grįžti prie Strasbūro, Strasbūro kaip antrosios buveinės. Ar jūsų valdančioji e, partija nemano, kad reikėtų atsisakyti tos antrosios parlamento būsnės ir gražinti ją į Biliciją? Okay. Uh, the answer, the answer is okay. irrefutable. Well, on, on, on the parliament first. Dėl parlamento. Mes turėtume kuo glaudesnių kontaktų su Europos parlamentu Dėkoju visiems, kurie aplankė senąjį Gruzijos parlamentą. Žinoma, mes norime išsaugoti ir senus pastatus ir taip pat taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad darbas būtų veiksmingesnis, mes siekiame, kad būtų dirbama ir Tbilisyje. Dabar to negalime padaryti. Labai dažnai svečiai atvykstantis į Gruziją negali dirbti Dbilisyje, kadangi jie yra toli nuo sostinės. Taigi mes norėtume taupiai naudoti mokesčių mokėtojų lėšas, jas reikėtų išleisti e, kitoms reikmėms negu negu buvusio prezidento sūnaus mokslams ir e, koncertams ir išvykoms. Be to, e, verslo atstovai neturėtų būti apmokestinami daug kartų, kad galėtų e, padėti kaupti biudžetų lėšas. Sarijos Volski norėjo jūsų dar kai ko paklausti, Tačiau, kai mes pradė, jeigu pradėsime diskusijas, ministras pirmininkas Jonas Švilis mūsų delegacijai pasakė, kad yra kišami į kalėjimus tie, kurie e, e, yra opozicijoje jums. Ir turiu omenyje ir taip pat fratinį. Not correct. No. Aš tik atsakau tiek, tai neteisinga informacija. Jūs turite duoti pamokas tiems, kurie tiesiog prieštarauja. Aš manyčiau, kad reikėtų gauti įrašą to pasisakymo, kurį padarė ministras pirmininkas, teikdamas, kad e, Sakašvili tai padarė ar tai daro. Tiesiog aš norėčiau gauti tokio pokalbio su Jonašviliu įrašą. Very much and, uh... Dėkoju už tai, kad atvykote. Dėkoju, kad atsakėte į klausimus. Jūs matote, kad ne visi klausimai yra tokie palankus ir mandagus. Dėkoju. Ir Tikiuosi jūs dar kartą suteikti Gruzijoje ir žinoma čia šiame parlamente. How is it? Mr. Tedros. Nothing. Tedros here. Er yeah? Uh, yeah.